Ir prieš pradedant diskusijas dėl pirmo pranešimo šios dienos popietės darbo tarkė, turiu pasakyti Jums, kad vakarykščio posėdžio protokolas jau yra prieimamas.